Klausimas yra ponios Kaufman. Pranešimas e, vienoda vizų forma ir dabar diskusijų pradžia keturias minutės galės kalbėti pranešėja ponė Kaufman, prašau. Ačiū ponė pirmininkė komisijos e, narė nuo 95 metų vizų, e, vienoda vizų forma Europoje egzistuoja. Nepaisant to, kad buvo įvesta elektroninė vizų informacinė sistema, vis dar reikalaujama dokumentų ant popieriaus. Elektroninė sistema priepinė visas vizų kategorijas ir neturėdami galimybės naudotis elektroniniais prietaisais, pasienio pareigūnai turi turėti galimybę patikrinti vizų tikrumą. Ir todėl atitinkami vizų skirmi ženklai e, yra vienodi visų e, dalyvaujančių šalių. Nepaisant to, sistema jau yra 20 metų, buvo nekartą atnaujinta ir ekspertai aiškiai pareiškia, kad dabartiniai saugos standartai netitinka uh, E, naujausių reikalavimų, tai reiškia, kad dabar išduodamos vizos tikrai nėra visiškai atsparios klastojimui. Pastaros metus klastočių už tos kokybės buvo aptikta labai daug, taigi čia atsirado saugumo spraga, kurią turime užpildyti. Šiandien balsuodami uždegsime žalę šviesą e, naujam, e, su, naujai Europoje išduodamo vizų saugumo formai ir dizainui komisija per pastarosius metus parengė atitinkamus techninius reikalavimus, nauji spausdinimo būdai, daugiau sudėtingesnių detalių ateityje leis užtikrinti <clears throat> vizų klastotojams e, daug sunkesnius laikus. Pavyzdžiui, ateityje e, vizos e, viduryje nebus įmanoma tam tikrų detalių atspausdinti. Aš 2016 m. vasario mėnesį pateikiau savo tinkamus pasiūlymus Lybė komitetui, buvo patvirtinti didelį balsų daugumą, prieš tai komisija pateikė savo pasiūlymus šių metų balandžio mėnesį. Trišalėse darybose su taryba pagaliau pasiekėme susitarimą, džiaugiuosi, kad radome e, saugų teisinių požiūrių e, sprendimą, e, kur, prie kurio galės prisijungti ir e, Airija, kuri nepriklauso Schengeno erdvė. Aš būsiu, būčiau pagėdavusi trumpesnio perinamojo laikotarpio, per kurį dar būtų galima naudoti seno pavyzdžio vizų lipdukus išduodamus valstybės narėse. Žinoma, tas perimas laikotarpis yra būtinas, nes reikia pristaikyti prie naujų reikalavimų valstybėse narėse, tačiau dabar nustatytas maksimalus 15 metų perinamasis laikotarpis yra pakankamai ilgas ir tik tai su didelėmis išlygomis galime jam e, pritarti. Tikimės, kad valstybėms narėms nepriklauso reiks viso 15 mėnesių perinamo laikotarpio ir ta dabar atsiradusi spraga vizų uždavimo sistemoje bus užpildyta. Baigdama noriu nuoširdžiai padėkoti kitų frakcijų šešėliams pranešėjams už gerą bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą. Taip pat noriu padėkoti komisijai, pirmininkaujančiai Maltai, nes pasiektas susitarimas parodo, kad mums uh, visiems svarbu bendromis pastangomis sustiprinti Europos saugumą ir šis sprendimas yra tinkamas žingsnis čia linkme. Ačiū ponė Kaufmanų buržuodis komisijos narė Malmstrom. Ačiū ponė pirmininkai, gerbiami parlamento nariai. Norėčiau pradėti padėkodama pranešėjai ponė Kaufman, taip pat šešėlėms pranešėjams už atliktą Darbo procesas užtruko ilgai, tačiau jis buvo pakankamai svarbus, siekiant užtikrinti kelionių saugumą ir tapatybės e, dokumentų saugumą. Būtina kovoti su sukčiavimu ir klastotėmis, tokiu būdu yra stiprinamas mūsų vidaus saugumas, pasienio kontrolė ir e, tinkamai administruojami migrantų srautai, todėl aš plankiai vertinu vienodą e, vizų formą, tokiu būdu mes dabar galėsime bendromis pastangomis vienodai reaguoti pažeidimus. Komisija pasiūlymą patikė 15 metais, siekdama, kad būtų pradėti gaminti saugesni vizų lipdukai, todėl buvo e, susitarta dėl naujų saugumo e, priemonių, dėl naujo dizaino, tai yra sudėdamoji bendro požiūrio dalis siekiant sustiprinti apskritai mūsų kelionių sistemą, įskaitant biometrinius duomenis, e, naujo pavyzdžio asmens dokumentus, pasus užtruko beveik trijus metus, kol pasiekėme susitarimą, noriu patikoti parlamentui, ypač ponė Kaufman, vizų lipdukų saugumą reikėjo pagerinti jau prieš kurį laiką ir aš tikiuosi, kad taryboje šis e, pasiūlymas bus patvirtintas kuo greičiau ir naujos formos vizos prisidės prie vidaus saugumo e, stiprinimo per artimiausius metus. Ačiū, ponė pirmininkė, uždėmesį. Dėkoju, kolega Džambatski, minutė teisės reikalų komiteto vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, ponė komisarė. Aš esu vienas iš autorių jūri komite, iš jūrių komiteto. Noriu padėkoti kolegoms, kurie prie šio dokumento dirbo kartu. Dabar, tais laikais, kai daug teroristinių išpolių, kai saugumui kyla pavojus daugeliu piliečių, svarbu imtis reikiamų priemonių. Ir vienas bendras vizų formatas, sakyčiau, yra e, žingsnis teisinga linkme vizos įklijos e, tampa vis labiau padirbinėjamos, padirbinėtojai tampa vis išradingesni, tad šį iššūkį reikia spręsti. ES piliečiai patiria daug teroristinių atakų. Taip pat kelia pavojų tie asmenys, kurie atvyksta su padirbtais dokumentais. Reikia pasiekti konkrečių rezultatų, situacija turi gerėti, sienų kontrolė yra esminis dalykas. Ir vienoda vizų forma, manyčiau, yra tikrai tas žingsnis, kurį turim žengti. Ačiū, pirmininkė, dėkoju. Dabar kalbės frakcijų atstovai, kolega Koljo. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Pone komisijos narė, mėly kolegos. Visų pirma, norėčiau pasidžiaugti ir pasveikinti pranešėją Kaufman už puikiai atliktą darbą. Petri Zarvava, EPP šešėlinis pranešėjas, yra taip pat tos pačios nuomonės, kad e, tai yra e, geras dalykas. Komet e, mes 95 metais priėmėme tą naują saugumo sistemą Šengeno sistemai. Tai buvo labai svarbus žingsnis ir dabar vienodos, e, vienodų vizų užtikrinimas turi būti kitas labai svarbus žingsnis užtikrinant tinkamą Šengeno erdvės funkcionavimą ir saugant sienas. Išorinės ES sienos, nors teisinių požiūrių lieka nacionalinės sienos, vis dėlto yra ir ES sienos ir turime užtikrinti tinkamai šių sienų saugumą ir gyvendinti ES politiką šitoje srityje. Tai turi būti vienas iš mūsų prioritėtų. Šengenas sritis yra viena iš tų sričių, kur e, turi būti abipusis e, valstybių narių pasitikėjimas. Tas pas pasakytina ir apie bendravizų politiką, prieglapšio politiką, teisminį bendradarbiavimą ir, ir kitus e, dalykus. Dabar e, Airija, nepaisant to, kad nėra Šengeno erdvėje, dalyvaus šito reglamento taikymo srityje. Tai yra signalas, jog e, valstybės narės, kuomet mato, tokius privalumus nusprendžia dalyvauti ES e, e, tam tikrų veiksmų plotmėje. Tai turi padėti kovoti su nelegalia migracija ir nusikalsta, nusikalstamumu. Pastaruoju metu mes matėme, jog yra daug sufalsifikuotų įklyjų, tai kelia grėsmę. Europos parlamento darybinės e, grupės dėka, e, pirmininkaujančios Maltos dėka, galų galėtas reglamentas buvo patvirtintas. Aš džiaugiuosi rezultatu, mūsų sienos dabar bus tikrai saugesnės. Pone Činičiai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Aš norėčiau pasveikinti pranešėjai ir šešėlinius pranešėjus už e, jų darbą tokioje svarbioje srityje, kuri susijusi su mūsų sigiečių saugumu. Per pastarosius 20 metų taikoma vizų saugumo sistema buvo labai svarbus dalykas mūsų vidaus rinkoje, laisvo judėjimo plotmėje ir užtikrinant saugumą. Tačiau pastaruoju metu įvairiose valstybėse narėse pastebima daug e, sufalsifikuotų vizų įklyjų ir turime imtis papildomų veiksmų ir galvoti apie kitą vizų formatą, saugesnį ir kuris naudotų tokias technologijas, kurios e, leistų atremti tos iškilančios saugumo iššūkius. Siekiant kovoti su falsifikuotais dokumentais ir vizomis, turime imtis veiks, veiksmingų e, veiksmų, ypač turėdami galvoje didėjantį migrantų e, srautą. Šios priemonės gali padėti kovoti su nelegale migracija iš trečiųjų valstybių narių. Ir yra mūsų teritorijoje neteisėtai. Aišku, tai yra labai jautri tema. Ši tema taip pat yra susijusi ir su organizuotu nusikalstamumu, ir kova su organizuotu nusikalstamumu bei su terorizmu. Vieningas vizų modelis leis dabar lengviau nustatyti sufalsifikuotus, e, e, sufalsifikuotas vizų įklyjas. E, Turime siekti, jog vizų sistema būtų visiškai harmonizuota ir dar kartą dėkuoju kolegams už atliktą darbą. Dėkuoju. Pane Tomašič, vieną minutę. Dėkuoju, pane pirmininkė. Modernios technologijos yra, modernios technologijos e, turi lengvinti gyvenimą piliečiams, kartais jos palengvina gyvenimą ir nusikaltelėms. Vizų padirbinėjimas yra rimta problema, su kuria turime kovoti. Aš manau, kad šis pasiūlymas padės geriau apsaugoti mūsų sienas, tačiau e, bendradarbiavimas šioje srityje turėtų apimti ne tik tai trečiųjų valstybių piliečius atvykstančius pas mus, bet ir ES piliečius išvykstančius e, iš ES. Dvi minutės, panas Deprai. Pane pirmininkė, pane komisijos narė, mėly kolegos, mano frakcija džiaugiasi kad sukūriamas šis naujas e, vizų e, modelis trečiųjų e, valstybių piliečiams. Buvo daug garsių atvejų susijusių su falsifikavimu, įklyjų. Ekspertai mano, jog dabartinės įklyjos nėra pakankamai apsaugotas ir todėl po tų problemų iškilusių buvo pasiūlyti ta, tam tikrų pakeitimų, mes visiškai remiame tuos pakeitimus. Tačiau apgalėstaujame dėl kai kurių dalykų. Mes ir toliau manome, kad 15 mėnesių pereinamasis laikotarpis yra per ilgas. Mes taip pat apgailestaujame, kad e, dėl teisinių ginčių buvo uždelsta E, priimti e, šitas e, priemonės. Dabar mes džiaugiamės, kad Airija prisijungia prie šitos sistemos. Tačiau norėčiau taip pat komisijai pasakyti du e, dalykus šituo e, vizų klausimu. Aš manau, kad e, nacionalinių vizų įtraukimas į informacinę sistemą būtų geras dalykas, e, kovojant su e, sufalsifikuotomis įklyjomis e, kertant sieną. Antras dalykas, gal, ar jūs nemanote, kad jau reikėtų, e, kad jau atėjo laikas įvesti vienodas tapatybės korteles ES? Nes mes reikalaujame iš trečiųjų valstybių piliečių, kad atvažiuodami pas mus jie turėtų e, tam tikro tipo tapatybės dokumentus, tuo tarpu mūsų e, valstybių piliečiai turi 27-28 tipų e, tapatybės dokumentus ir tuo pasinaudoja nusikalstamos e, struktūros ir tie, kurie falsifikuoja šios dokumentus. Tad kada jūs numatote suvienodinti šios dokumentus, kada komisija pateiks iniciatyvą šito klausimu? Pone Valero, dvi minutės. Dėkoju. Norėčiau pirmiausia padėkoti kolegai Kaufman bei kitiems šešėliniams pranešėjams. Mes labai draugiškai kartu visi dirbome. Tai yra ta tema, dėl kurios, man regisi, mes visi sutarėme. Dabartinė sistema yra daugmaž 20 metų ir per tiek laiko daug kas pasikeitė. Technologijos e, sparčiai pažengė pirmin ir dėl to vizų padirbinėtojams gyventi tapo paprasčiau. E, vienoda vizų forma yra didžiulis žingsnis pirmin. 2015 metais toks siūlymas tik buvo pateiktas. Mes manėme, kad tai viso labo bus techninis klausimas ir kad bus galima viską greitai išspręsti, bet tai tapo politinių klausimų, ypač Brexit kontekste. Šiandien yra labai svarbu kovoti su vizų padirbinėjimu, jų klastojimu, apie tai kalbėjo daug kolegų. Daugelį valstybių noriu apie tai kalbama, o šiandien atėjo laikas iš tikrųjų imtis harmonizavimo ir tinkamai įdėkti e, vieningas e, vizas, vieno modelio vizas. Jau yra įvykę technologinių pasikeitimų, jie vyksta ir toliau, reikia nuo jų neatsilikti, dabartinis siūlymas yra geras ir Iš tikrųjų labai svarbu kovoti ir kuo greičiau su visų padirbinėtojus ir klastotojus. Manau, kad šiuo klausimu būsim vieningi ir kad nenusileisime iki labai detalių politinių diskusijų lygių. Aš manau, kad yra kitų dalykų, apie kuriuos puikiai žinau, ponė Malstrom, bet tai nėra šios dienos diskusijos tikslas. Kolega Baten, prašau. Dėkoju. Taip, vizų vizoms tokios, kaip jos yra dabar, kyla pavojus ir e, dabartinių apsaugos priemonių neužtenka, jos padirbinėjamos. Mes šiandien kalbam apie Šengeno erdvę, apie Šengeno vizas. Junktinė karalystė nedalyvauja tų teisės aktų primime, nėra šios erdvės narė. Ir ačiū Dievui, Šengeno erdvę patenkantis nebūtinai turi teisę bent jau oficialiai neturi teisės pateikti tiesiai į Junktinės karalystės teritoriją. Tai padeda efektyviau kovoti su nelegalia migracija. Anksčiau tie, kurie pateks į ES, perplaukia viduržėmio jūrą, bet kuriuo atveju turės galimybę patekti laisvai į visą ES, tad kam tos vizos, man atrodo, dabar e, gelbėjimo dabar pasienio tarnybos gelbsinčios atplaukiančius laivais pabėgėlius galės toliau dirbti savo darbą, o vizos, vizų nelegal, šitos vizos neišspręs nelegalios migracijos problemos. E, yra dalykų, kurie kaip magnetas traukia e, Europą, kartą, kai jie jau įžengia e, ant tvirto žemės pasiekia Šengeno zoną, jie yra laisvi keliauti visur. Šiaip sienos yra saugomos labai prastai, pereiti jas yra labai paprasta, tai yra tikras chaosas. Jeigu pažiūrėtume oficialius skaičius, pamatytume, kad oficialios migracijos skaičiai yra labai menki 2016 metais. 273 tūkstančiai toks buvo oficialus migrantų atvykusių skaičius. Tuo tarpu 834 tūkstančiai buvo tų neoficialių, e, ne, pagal neoficialius skaičiavimus jų buvo, nes kažkas neveikia, kažkas nežinoma. 6 milijonai e, šią vasarą Prancūzijon atvyko. Vėlgi, tai yra tik oficialų skaičiai. E, jungtinė karalystė nebus paliesta tų visų skaičių. Mes susilaikysime balsuodami dėl viso to bet mes manome, kad tai nėra labai reikalinga diskusija ir problemos šitai neišspręs. Ačiū. Kolega Obermeier. Ačiū, ponė pirmininkė. Privalumai, e, kurie siejami su nesuklastojamomis vizomis, yra akivaizdus, tokiu būdu mes galėsime geriau kontroliuoti atvykstančius e, asmenis ir neteisėtai atvykusius galėsime išsiųsti atgal, tačiau šiame kontekste neturėtume pamiršti ir e, klausimus susijusios su būtinybė užtikrinti saugumą ir tiems e, atvykstantiems, kuriems vizų nereikia, nes ne visi po 30 dienų laikotarpio privaloma, e, per kurį leidžiama pasilikti šalia be vizų, išvyksta iš ES šalių šiais metais Ukraina. Ir Gruzija bus įtraukta į vis ilgesnių tampantį šalių, kuriams netaikomas vizų režimas sąrašą. ES noras plėstis visiškai ignoruoja mūsų piliečių susirūpinimą dėl saugumo padėties blogėjimo. Aš tikiuosi, kad ateityje atsiras tokia administravimo institucija, kuri e, centralizuotų būdų išdavinės ES vizas, tai, tiksliau tai yra planuojama, tačiau mes tokiems planams priešinamės, jie yra mums neprimtini. Pone James, vieną minutę. Labas rytas. Jau 20 metų egzistuoja ES vizų politika, tačiau ji nėra saugi, e, sukuria į dabar daug įvairių grėsmių ES piliečiams saugikliai, kuriais, kurios pasitelkus turėtų būti užkirtas kelias padirbinėjimams ir klastotėms, nepasiteisino daugelį valstybių narių. Tai reiškia, kad paneuropinė vizų išdavimo sistema yra neveiksminga, kad saugumo standartai taikomi ES nėra šimtų procentų patikimi. Atsižvelgiant į šią problemą ir taip pat e, migrantų srautus ir terorizmo grėsmės, apie kurias kalbėjo ponas Betinas, akivaizdu, kad ES mastu išduodamos vizos e, nebeturėtų būti daugiau išduodamos ir reikėtų grįžti prie vizų išdavimo sistemos dvišaliais pagrindais tarp atskirų valstybių narių ir patikimų trečiųjų šalių piliečių. Taigi e, šis pasiūlymas tikrai nėra priimtinas ir reikia iš esmės peržiūrėti. Ačiū, ponas. E, Kas nori užduoti klausimą pagal minos kortės procedūrą? Prašau. Pone Džeims, ar sutinkate atsakyti? Pone Džeims, atsakysite į klausimą pagal Minos kortelės pasiūlymą. Aš galėtumėt pasakyti, kas nori užduoti tą klausimą, ponė pirminė. Ponas Toireris. Ne, aš nenoriu atsakyti į šį klausimą. Ačiū. Dabar pusantros minutės ponė Grapinė kalbės. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Žinoma, aš taip pat pritariu šio reglamento pakeitimui. Šis reglamentas numato vienodą vizų formą. To reikėjo. E, pranešėjas pagrindė, kodėl to reikia. Manau, kad visi turime pritarti e, tam faktui, kad jeigu iškyla tokių problemų, kaip falsifikuojamos ar padirbinėjamos vizos, tenka imtis priemonių tai problemai spręsti. Turime turėti bendrą vizų modelį. E, kuo daugiau vis e, pasitaiko daugiau teroristinių atakų. Viena iš tų priemonių užkirsti kelią teroristams patekti pas mus yra vizų e, saugumas. Vizos turi atitikti tam tikrus techninius standartus, kad, nebūtų, kad jų nebūtų įmanoma padirbti ar klastoti. Dabartinė įklyje e, nebėra saugi dabar Tad, ponė komisarė, turime ES kurti ir toliau bendrą erdvę, o jai yra reikalinga vienoda vizų forma ir lygybė užtikrinti, ir saugumui už, užtikrinti. Manau, kad mano šalies piliečiai ir, ir piliečiai tų šalių, kurios dar nėra šengeno erdvėje, turėtų panašiai žiūrėti šią problemą. Manau, kad ir pakeitus reglamentą turėtume žengti ir kitą žingsnį. Ir turėtume sukurti bendrą erdvę, vienodą vizų formą ir užtikrinti vienodą visų šalių piliečių traktavimą. Ačiū. Dabar dvi minutės ponui Ropė. Prašau. Ačiū gerbiamą pirmininkę, gerbiamą komisarę, kolegos. Svarstomas dokumentas dėl vizų libdukų tikrai yra nekontroversiškas. Europos Sąjungos vizos, kaip ir bet kurios valstybės išleidžiami dokumentai, turi būti nepadirbami. Toks tikslas atrodo akivaizdus ir jis turi būti įgyvendintas todėl turime palaikyti šį pranešimą. kartu šis klausimas atveria kur kas platesnę dokumentų klastojimo bei kovos su tuo problemą. suprantama šiuo konkrečiu klausimu pakaks techninių priemonių kurios padės pasiekti kad europos sąjungos vizų lipdukai taptų sunkiau padirbami bent jau naudojant rinkoje esančias priemones. tačiau neturime pamiršti kad tiek už europos sąjungos sienų tiek neretai ir europos sąjungos viduje egzistuoja ištisi tokių dokumentų padirbinėtojų tinklai tampriai susiję su nelegalia prekyba prekyba žmonėmis ir kitais nusikaltimais. kovai su jais turėtume skirti daugiau dėmesio tiek mes europos sąjungos lygmeniu tiek raginti tai daryti ir mūsų valstybes partneres. šis klausimas ypač svarbiu tampa ties išorinėmis rytinėmis europos sąjungos sienomis ir ne vien tik tai tose vietose kurios ribojasi su konfliktiniais regionais bet ir apskritai prie išorinių europos sąjungos sienų. ačiū. Mulțumim. E, Domnule Breton, un minut. Kolega Liurmato, minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų labai skubu kovoti su nelegalia migracija. Šengeno sistema e, padėjo jai suvešėti, nes e, kontroliuojamos tik išorės sienos, o vidaus sienos ES nekontroliuojamos. Tarpu išorės siena yra labai jau skilėta. Šengeno problemą reikia spręsti, tad reikia tos sistemos kengsmingumo problemą sureguliuoti. Siūloma dabar buvusias vizas nesunkiai padirbamas pakeisti vienodą vizo formą, saugesnę. Aš balsuosiu už tokį siūlymą, tačiau tenka apgailestauti, kad 22 metus e, egzistavo tokia vizų forma, kuris skatino sukčiavimą. Daug e, užsieniečių pateko ES nelegaliai. Šiandien e, reikia imtis veiksmų, geriau vėliau negu niekada. Bet noriu pasakyti, kad nieks nepasikeitę būtų, jeigu prieš trejus metus Nacionalinis frontas Europos parlamente nebūtų įgyjęs tvirtesnių pozicijų. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Kolega Sinadinos. Minutė. Dėkoju. Dabartinis saugumo supratimas remiasi pasenusiais principais. Mes, aišku, turime tam tikrų techninių reikalavimų, buvo įdėkti labai modernus tie reikalavimai, bet reiktų, kad to modernumo būtų daugiau nepavyksta sukurti pakankamai efektyvios sistemos, kad būtų galima sėkmingai e, kovoti su tais, kurie yra ES piliečiai, tačiau kurie pasuko fanatikų pramintais keliais, leidę, e, pasu, kurie pasuko tiksliau radikalizavimo keliu. Manau, kad reikia peržiūrėti visą sienų politiką dabar. Tačiau tai daryti turėtų nacionalinės valstybės, jos turi turėti pakankamai politinės valios ir jėgų. Ačiū kolega Pikula. Pusantros minutės. Dėkoju. Matome, kad kai kuriuose šalyse atsiranda vis daugiau prieglopščio prašytojų. Vizų prašytojai naudojasi tais lipdukais, kurie pasirodo esantis nesaugus. 95 metais jie atsirado e, tos, e, tos įklijo, vizos įklijos ir nuo to laiko daug kas pasikeitė, pasikeitė techniniai standartai. Galėtume paklausti, o kaipgi su piliečių apsauga. Štai dabar turime reglamentą apie trečiųjų šalių piliečius, apie tos, kurie gali ar negali atvykti į Europos Sąjungą, šis reglamentas irgi būtų puikus dalykas. Gerai, kad yra tas naujas siūlymas, nes falsifikuoti visas ar jas padirbinėti taps sunkiau, tai sumažins nelegalią migraciją. Europos Sąjungos institucijos ir pasaulinės institucijos šiais e, visais metais vaidins ypatingą vaidmenį. Šalims reikia bendradarbiauti. Europos Sąjunga turi pagerinti saugumo situaciją už Europos Sąjungos sienų. Mums reikia geriau keistis duomenimis ir bendradarbiauti su šalimis, kurios yra mūsų kaiminės. Todėl turime kalbėti tik apie Europos integraciją ir saugumų užtikrimą tik Europos Sąjungos viduje. Kolega Čiuka, prašau. Mes e, neturėtume pasakoti piliečiams Europos Sąjungos, e, tarp jų ir italams, kad e, tokios bendros vizų formas gali sustabdyti terorizmą ar nusikalstamumą. Aš manau, kad Europos e, institucijos neturėtų laikyti Europos piliečių ar, ar, ar italų kvailiais. Dabar 60 e, e, tūkstančių migrantų atvyksta laivais, vien 16 tiek atvyko ir Europa dabar neperkelia deramai tų migrantų, ne, valstybės nesilaiko savo įsipareigojimų, nieko nedaro, tuo tarpu mes kalbame apie vieningą e, vizų e, formą. Ir kam to reikia? Juk dabar mes turime tikrinti migrantus visų pirma, kad galėtume greitai juos gražinti atgal, greitai identifikuoti. Tai tai yra klausimas, kurį turėtume dabar nagrinėti. Dabar pradedame. E, Santaškus pasisakymus, pirmiausiai ponas Kaputo, dėkoju. Šengeno valstybėse e, naudojama vizų sistema jau pasenusi, todėl kad nebeužtikrinamas pakankamas saugumo lygis. Ir e, dabar, kuomet terorizmo grėsmė yra didesnė, mes negalime leisti, kad tokia sistema dar būtų naudojama. Mes turime siekti, kad e, e būtų vienodą vizų formą, turime kovoti su e, padirbtomis vizomis. Pastaraisiais metais buvo konstatuota, jog kai kuriuose valstybėse narėse padidėjo sufalsifikuotų padirbtų e, vizų. Todėl turime veikti labai greitai turime įgyvendinti tas techninės slaptas specifikacijas ir kuo greičiau, kad mūsų vizos taptų saugesnės. Ponas Marijas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šiame pranešime mėginama susitarti dėl vieningos vizų formos, kad būtų išvengiama klastočių, tačiau klastojimui jau buvo atvertas visos durys, nes buvo atsisakyta vizų režimo Kosovo piliečiams. <clears throat> Ir jie dabar gali atvykti iš Kosovo Europos Sąjungą be vizų, dėl to padidėjo terorizmo grėsmė. Taigi mes čia bandome užkirsti kelią vizų klastojimui, tačiau taikome dvigubus standartus. Ukrainiečiams taip pat panaikinta, panaikintas vizų režimas ir jie dabar gali atvykti ES. Visi, kas tik užsigeidžia, gali atvykti. mes galime vykdyti vieningą vizų išdavimo politiką tik tai nubrėždami aiškias ribas ir, ir taip apsisaugoti nuo nelegaliai atvykstančių asmenų. Žodis komisijos nariai Jūrovai. Gerbiami parlamento nariai, noriu padėkoti Europos parlamentui <clears throat> už nuveiktą darbą šioje srityje, siekiant e, pagerinti saugumo situaciją. Per pastaruosius metus dabar naudojami vizų lipdukai vis dažniau buvo klastojami. Ir kadangi apyvartoje yra daug suklastotų vizų, iškilo būtinybė pagaminti naujas, kurios būtų nepadirbamas. Mums labai svarbu pabrėžti, kad naujųjų vizų lipdukų kaina nebus didesnė nei senųjų. Tokiu būdu mes e, imsime ryštingai kovoti su dokumentų klastojimu, kuomet e, priemonė bus patvirtinta, komisija atidžiai stebės, kaip ji yra įgyvendinama visose Šengeno erdvės šalise ir tose, kurios nori prie jos prisijungti. Ačiū, ponė Kaufman žodis. Ačiū ponė pirmininkė, komisijos narė. Noriu padėkoti visiems kolegoms dalyvausiems diskusijoje. Galime daryti bendrą išvadą apie tai, kad dauguma parlamento narių pritarė siekiams pakeisti vizų išdavimo ir gamybos standartus, sustiprinti saugumą, daugumą jūsų minėjo, būtent saugumo aspektus ir tai, kad mums yra labai svarbu žinoti, kas atvyksta į ES teritoriją, kiek ilgai čia užsibūna. Ir mums, suprantama, labai svarbu bendromis pastangomis kontroliuoti savo bendrasias išorės sienas. Taigi noriu dar kartą padėkoti kolegoms už bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą ir už galimybę O naudodamasi progą, kad dar kartą suteikėte man žodį, noriu paraginti valstybės narės trišalėse dėrybose, kuo greičiau pritarti <clears throat> mūsų pasiūlymams ir kalbant apie tą perinamį laikotarpį, dėti visas pastangas, kad, 15, kad tų 15 mėnesių kurių mano nuomonė yra numatyta per daug, neprireiktų, kad būtų įgyvenintos visos priemonės. Ačiū poniai e, Kaufman. Baigime diskusiją šio darbo atvarkės klausimų. Balsuosime šiandien.